E, dėl mūsų naujų prekybinių lengvatų sistemos siūlymų, kurie e, bus pateikti balandžio mėnesį. Pirmininkas, ačiū. Turiu pasakyti, kad mums yra pateikta rezoliucijų pasiūlymų. Dėl šios diskusijos rytoj balsuosime 12 valandą dėl jų. Taigi dabar diskusijos yra baigiamas. Mėly parlamentarai, rytoj susitiksime 9 valandą ryto. Su darbo atvarkė esate susipažinę, jeigu ne, galite tai padaryti Europos parlamento tvark...